Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Labadiena visiems, posėdis pradedamas. Taigi aš turiu pranešimą. Iš Socialistų ir Demokratų progresyvus alijanso Europos parlamente aš gavau paskirimo prašymus į e, komitetus. Šių paskirimų sąrašas bus įtrauktas į šio posėdžio e, protokolą ir jeigu niekas nepateiks pastebų dėl šių paskirimų, tai jos bus laikytos patvirtintomis. Taigi, pagal darbo tvarkę turime spec, e, tarybos ir komisijos pareiškimus dėl specialio COFIN e, tarybos rugsėjo 7 posėdžio išvados ir dabar tarybos vardu suteiksiu žodį finansų, Belgijos finansų ministrui poniu Renders. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš noriu tik pasakyti, kad tarybos, COFIN tarybos posėdis pasibaigęs Briuselėje leido mums padaryti pažangos truputėlį dviem klausimais. Biudžeto konsolidacijos požiūrių ir dėl naujų biudžeto priežiūros procedūrų.